kolegos iš visų komitetų dėkoju už klausimus, dėkoju paskirtajam komisijos vicepirmininkui už atsakymus, o dabar paskutinis jūsų apibendrinantis pasisakymas. Prašau. Kolegos Dėkuoju už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis. Tai pirmas kartas, kai man suteikta proga tiesiog pamastyti apie investicijas, augimą ir darbo vietų kūrimo paketą. Aš norėčiau pratesti diskusijas dėl prioritetų su kiekvienu, kiekvienu iš jūsų, su kiekvienu uh, komitetu aptarti prioritetus, rengiant investicijas programas. Ir taip pat reikėtų kartu su jumis pagalvoti apie tai, kaip geriau panaudoti dabartinės finansų, biudžeto lėšas ir kokias finansinės priemonės tikslingai taikyti. Aš norėčiau dar kartą patikinti, kad man bus reikalinga jūsų parama E, siūlant teisėkūros iniciatyvas, ypač susijęs su vieninga vidaus rinka. Aš esu įsitikinęs, kad dabar reikia didesnių pastangų kuriant bendrąją vidaus rinką ir numatant daugiau galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios siūlo rinkai savo gaminius ir paslaugas. Aš norėčiau sutelkti savo energiją ir pastangas į investicijas ir į bendradarbiavimą. Politinėme gyvenime susidurime su skirtumais dėl vertybių, dėl požiūrių ir dėl to kyla konfliktų. Tačiau aš žinau, kad gyventojams nepatinka, kai politikai kvirčijasi. Kai aš buvau finansų ministras ir ministras pirmininkas, man buvo visuomet sakoma, kodėl jūs nesutelkėte dėmesio į tuos dalykus, dėl kurių jūs sutarėte. Pone, jūs klausėte ir sakėte, kad e, piliečiai vis dar nepakankamai mumis pasitikė. Ir būtent dėl to mes turime kurti tokią atmosferą, tokį klimatą, kuris leistų mums susitarti dėl dalykų, į kuriuos vergiame vienodai, o ne kelti diskusijoje tos, dėl kurių nesutarėme. Aš dar kartą norėčiau padėkoti Jums parlamentarai už puikų pasikeitimą nuomonėmis. Linkiu Jums sėkmingos savaitės. Dėkoju vertėjams. Buvo ir greitai kalbančių asmenų, taigi dėkoju visiems, dėkoju pirmininkavusiems, dėkoju sekretariato atstovams už šias kelias valandas. Dėkuoju paskirtajam komisarui. Aš norėčiau suteikti kolegai Gualtieriai žodį. Norėčiau padėkoti paskirtajam komisijos nariui Katainen už labai įdomų klausimą. Norėčiau taip pat padėkoti komitetų nariams už jų indėlį į diskusijas. Aš puikiai suprantu, kad jūs visi turite skubėti į Hils klausimą ir tiesiog ilgiau nebekalbėsiu. Marita Hulskok. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems už klausimus, taip pat padėkoti kolegai Katainen už atsakymus. Iš tikrųjų, buvo pakankamai intensyvus klausimų atsakymų turas Ir manau, kad taip intensyviai dirbdami mes pasieksime geriausių rezultatų. Dėkoju už dalyvavimą šiame klausime ir žinoma, puikiai suprantu, kad mes susitiksime dar ne kartą. Dėkoju kolegoms, kurie padėjo man pirmininkauti, o parlamento nariai norėčiau pasakyti jums tai kokią svarbią informaciją. Pusę trijų vyks klausimai Franco Timmermans, kuris yra paskirtasis komisijos vicepirmininkas. Pirmininkų mano kolega pusę trijų turėtų įtri ir užimtumo komiteto prisijungti šeštą valandą. Tai Pietų 7 valandą taip pat numatytas kitas mūsų posėdis. Turėkite omenyje, kad Europos visuomenė stebimus ir dirba kartu su mumis.